Dear colleagues, we will resume the, the session. Mėly kolegos, tęsame e, užsienio reikalų komiteto posėdį. Penktas klausimas pagal darbo atvarkę ir keitimasis nuomonėmis su ponu Pamenovskiu iš Europos demokratijos fondo. Sveiki atvykę į AFET komitetą. Džiaugiamės galėdami su jumis susitikti. Europos demokratijos fondas pristato savo metų ataskaitą Jūs veikėte nuo 2013 metų Liepos, aktyviai dirbote šios tris metus. siekdami palaikyti su demokratijos skatinančios organizacijoms. Nors tai yra bendra iniciatyva su ES, tai yra nepriklausomas fondas pagal Belgijos įstatymus Ir toks lankstumas e, leidžia jam skirti greitai finansavimą per mažiau negu per dvi dienas tokiose situacijose, kuomet būtų problema skirti finansavimą pagal finansinį reglamentą. E, fondas e, paskelbė apie 150 iniciatyvų iki šiol, o jo veikla išsiplėtė už kaiminių šalių ir išsiplėtė iki kaiminiščių kaiminystę. Taigi dabar noriu suteikti Jums žodį, pristatyti Jūsų metų ataskaitą. Dėkoju. Ačiū už pakvietimą. Tai kasmetinė proga a, mums prisistatyti. Esame už tai dėkingi, nes a, tai yra parlamento paramos mūsų darbui patvirtinimas. Jūs paminėjote projektų skaičių, turiu šiek tiek e, pataisyti, 400 projektų inicijuoti mūsų fondui pradėjus veikti 13 metais. E, taigi, ši proga yra labai svarbi, dėkoju už galimybę pristatyti Jums mūsų kasmetinę ataskaitą. Esame ją Jums išplatinę naujai e, atspausdinta 16 metų metinė ataskaita. Galima ją susirasti taip pat ir internete, mūsų tinklapyje. Jo yra daug detalių, smulkmenų, e, jų pristatyti jums per trumpą pasisakymą negaliu. Yra nemažai ir sėkmės istorijų, raginu jas pasiskaityti. 16 metai demokratijai nebuvo labai lengvi, ypač atsižvelgiant į tą kontekstą, kuriame dirbame, iškilo daug iššūkių, bet tuo pat metu e, atsirado ir daugiau aktualumo mūsų darbe. Autoritariniai režimai stiprėja, imasi veiksmų, e, užgneuždami laisvą spaudą, paminėsi Rusiją, Egiptą ar e, Azerbaidžianą. A, E, vyksta kampanijos, kurių tikslas pakirsti demokratinės valstybės ir persekėti tuos, kurie už jas pasisako. 16 metais taip pat e, pastebėjome, kad e, kai kurios valstybės mūsų kaiminystėje atkreipė dėmesį į mūsų darbą ir pabandė daryti įtaką mūsų fondui ir partneriams. Tai rodo mūsų darbo svarbą. Tuo pat metu Tai taip pat reiškia, kad ES institucijos mus suprastų ir paremtų. Tuo pat metu mes norėtume likti nepriklausomi, priimdami finansavimo sprendimus. 16 metais mes plėtėme savo geografinius įgaliojimus, stengdamiesi paremti taip pat ir vadinamosius kaimynų kaimynus e, greta ES kaiminystės partnerių. Šia prasme mes priklausome nuo Europos institucijų e, indėlio, nes neseniai teko man susitikti su ES e, ambasadoriumi Vidurio Azijai ir išklausyti jo nuomonę apie tai, kaip galime prisidėti įgyvendindami ES strategiją tame regione. Paminėsiu keletą dalykų apie 16 metų veiklą, o paskui pakalbėsiu apie kitas problemas, apie tokias kaip žiniasklaidos problemos ir minkštosios galės problemos vaidina vis didesnį vaidmenį užtikrinant kietą į saugumą. E, Taigi paremėme 128 naujas, e, naujas iniciatyvas, bendras biudžetas apie 10 milijonų eurų. E, Darbas tengiamės e, daugiausia telkti į darbą vietose, e, bandome suvokti, kaip mūsų fondas geriausiai gali padėti mūsų fondo veiklos naudos gavėjams. Mums reikia geresnio suvokimo, kaip mūsų fondas gali papildyti ES demokratijos e, pro, e, programas. Ir reikia suvokti, kaip mūsų vykdomas programos skiriasi nuo valstybių remiamų programų. E, 21 valstybė narė, e, tarp jų daug e, valstybių, narių Europos Sąjungoje ir Kanada galėjo pasinaudoti mūsų fondo paramą. Tačiau yra labai svarbu užtikrinti testinumą e, šios paramos, kad galėtume sustelti į paramą demokra... už demokratiją kovojantiems aktyvistams. Čia mums reikia ir jūsų paramos. Mes e, pereitais metais taip pat surengėme e, savo veiklos išorės vertinimą. Jį atliko nepriklausoma įmonė Niderlanduose. E, e, tarp rekomendacijų yra e, pripažinimas, kad e, mūsų fondas e, vaidina labai svarbu papildomai vaidmenį, e, kadangi sugeba greitai reaguoti į situaciją ir gali jau e, pasiūlymų teikimo stadijoje padėti naudos gavėjams. Pavyzdžiui, Moldovoje e, mes teikiame paramą dviems televizijos stotims, užkirtume kelią jų uždarimui ir stengiamės užtikrinti Moldovo žiniasklaidoje pluralizmą. Pliur E, tos e, televizijos stotis buvo susidūrusios su dideliu spaudimu, joms grėsė uždarimas. E, Azerbaidžianas, Rusija, kitur, kur civilinės visuomenės galimybės veikti yra labai ribotos, mūsų fondas padėjo atitinkamos grupėms toliau uh, veikti, nepaisant e, nepalankios politinės ir kitokios aplinkos. Ir tai e, leidžia e, aktyvistams tęsti savo veiklą. Sirijoje mūsų fondas padeda Sirijos pilietinės visuomenės judėjimui, prisideda prie demokratijos, klaidos, pluralizmo, remia iniciatyvas, e, kurių tikslas atkurti socialinę sanglaudą, taikų sambuvį, ypatingai mažiau prieinamose vietovėse. Greta to, kad dirbame toje šalyje, mes paremėme naujas e, iniciatyvas e, skirtas teikti paramą Sirijos piliečiams esantiems Libane ir tokiu būdu padėti ten gyvenantiems pabėgėliams, e, kurie neturėjo anksčiau galimybių pademonstruoti aktyvaus veikimo. E, mūsų metinė ataskaita, kurią aš jums e, rodau, pateikia daugiau mūsų darbo pavyzdžių. Ja rasite taip pat internete. Ataskaitoje taip pat atsispindi aktyvistų, kuriuos mes remiame nuomonė. E, ten pateikimi pokalbiai su tokiais žmonėmis, kai kurie iš jų, e, kovodami už demokratiją, iš tikrųjų daug ką turėjo e, paukoti. Abdel Rahim Mahdi iš Tuniso už politinį aktyvizmą praleido nemažai metų kalėjime, o dabar uh, su mūsų fondo parama kovoja už lyčių lygybę Tunise. Dauguma asmenų, kuriuos remiame, nesiekia įvykdyti revoliucijos. E, e, tai jauni žmonės, kurie svajoja apie ateitį, kurie nori pagerinti savo bendruomenių, savo šalies gyvenimą. E, pastaruoju metu mes matome, kad ir ES ir už jos ribų keičiasi mūsų darbo aplinka. E, demokratija, žmogaus teisės, e, laisva žiniasklaida vis labiau tampa kietosios galios veiksniais, užtikrinant saugumo darbo tvarkę. Pereitą mėnesį teko buvoti Helsinkyje, apsilankyti E, kibernetinio saugumo centre. Nors e, mūsų darbas nieko bendro neturi su tradiciškai suprantama saugumo darbo tvarkė, mes suprantame, kad e, kalbant konkrečiai apie šio centro veiklą, mūsų veikla taip pat yra aktuali. Pilietinė visuomenė, laisva žiniasklaida, politinis raštingumas vis labiau uh, Mm, daro didesnę e, įtaką ir minkštosios galios problemos e, vis labiau prisideda, e, problemų sprendimas vis labiau prisideda prie susidorojama su iškylančiais iššūkiais. Vis daugiau žmonių supranta, kad minkštosios galės projektai gali prisidėti prie E, tikrų apčiuopiamų problemų sprendimo. E, tokias problemos, e, su kuriomis susidurėme e, vidurio rytuose, e, Rusijos dezinformacijos kampanija ir taip toliau, yra mūsų veiklos mm, e, srityje. E, tačiau e, turime išsklaidyti e, iliuzija, kad autoritariniai režimai gali užtikrinti ilgalaikį stabilumą. E, sprendimai krizės metu e, turi būti pragmatiški, bet tuo, tuo pat metu remtis e, pagrindiniais principais ir vertybėmis. Mes kiekvienais metais kreipiamės į ES institucijas, tame tarpe ir Europos parlamentą, prašydami paramos mūsų fondui. Tik tai tokiu būdu mes e, liksime patikimų partnerių tiems e, žmonėms, kurie e, pasitikė mumis ir nori su mumis toliau dirbti. Mes išliekame ištikimi demokratiniams vertybėms. Ir tik tai tokiu būdu mes galime už, užtikrinti, kad mūsų visuomenės išliks stiprios. E, mes turime suprasti, kad tai, ką mes darėme įvairiuose kituose regionuose, yra svarbu taip pat ir mūsų visuomeniai, ir mūsų šalims. Dėkui. Dėkuoju už jūsų pasisakymą. Pradėsime apie frakcijos kolegą Venta. Tris minutės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį, tačiau e, vystimosi reikalų komitete vyko viešasis klausimas dėl e, sąlygiškumo pagalbos vystimuisi. Ačiū už galimybę pasikeisti nuomonėmis su kolega Ježi Pomenovski už jo pristatytą ADF metinę ataskaitą. Mes Be abejo, turime daugiau informuoti ES piliečius, turime remti aktyvistų judėjimus, turime remti demokratiją. Svarbu nepamiršti rytų partnerių, Šiaurės Afrikos partnerių. Aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbus dalykas. Darbas iš tiesų yra e, gerbtinas, pagirtinas, matoma, kiek lankstumo pasitelkiama jūs sprendžiate labai lankščiai iškylančias problemas. Jums leidus norėčiau trumpai paminėti paramą Sirijoje, jūs apie tai šiek tiek užsiminėte. Pilietinis karas ten trunka šešerius metus, situacija blogėja kasdien, tad mano klausimas būtų toks, ar matote kokių nors šansų, ar matosi bent menka šviesa kur nors tunelio gale ar demokratijos vertybės ES ir pluralizmas ten yra koks nors įkvėpimo šaltinis. Ar susitinkate su socialiniais judėjimais ar su grupėmis, kuriuoms reikia labiau lyderio. Be abejo, jūs kalbojate ir apie ateitį tokios šalies kaip čia, tokios šalies, kur lyderiai bus reikalingi. Gal trumpai papasakotumėte apie tai. Ačiū. Ačiū, kolega Fotyga, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė jūsų ekscelencija, ponė ambasadoriu, norėčiau pakomentuoti EDF veiklą. Pernai aš taip pat patyriau, koks vertingas yra jūsų darbas, nes susidūriau su jūsų darbu savo parlamentiniai veikloj. Turiu klausimą, kuris labiau būtų susijęs ne su pačia Rusijos federacija, bet su šalimis ar teritorijomis, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai Rusija okupuoja. Kaip aiškiau parodyti tas problemas, pavyzdžiui, Krymo totorių situaciją, ką daryti, kad būtų galima padėti jiems, kaip užtikrinti, kad jie galės įgyventinti programas, kurių tikslas yra informacijos sklaida, pilietinės visuomenės kūrimas. Na, suprantu, e, mes kalbam apie labai sunkius dalykus, apie sunkius klausimus, į kuriuos nėra paprasto atsakymo. Ir koks mūsų poveikis gali būti Abhazijos ir Osetijos situacijoje, kaip ten galim turėti poveikį. Ačiū. Sorry, then we have Mr. Dėkoju. Žalių frakcijos atstovams žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė, už pasikeitimą nuomonėmis. Aš lauksiu kitų posėdžių, kurios, kurie dar vyks šią savaitę. Nenorėčiau pagiroms skirti daug laiko. Nesuprantu, kad jūsų institucija labai svarbi, kad jūsų darbas yra puikus ir tikrai džiaugiamės tą ataskaitą norėčiau paklausti tokio praktiškesnio dalyko, kuris gal nėra labai politinis. Pernai pusantrų metų maždaug išsiplėtė mūsų teritorinė prieptis. Vienas iš sunkumų iškilusių donams buvo toks, ar jie turėtų labiau sekti įvystymosi konkrečioje vietoje, ar reikėtų sulaukti prašymų iš tų vietų, ar Jie turėtų atsiliepti visus prašymus iš įvairių vietų. Ir aišku, kai teritorija prižiūrima išsiplečia, paprastai ir poreikiai tampa didesni. Kaip sprendžiate šią problemą? Pavyzdžiui, Moldova ir Armenija yra dar papildomos teritorijos. Ir jos sulaukia pastumėjim ir iš kitos pusės. Ar jūs tiesiog laukite, kol to šalis pačios pateiks prašymus? kaip laikosi tie, kurie jau gavo paramą seniau. Ar turite kokį nors institucionalizuotą kelią palaikyti su jais tolesnius ryšius? Ačiū. Dėkoju. Iš NF frakcijos pasakys ponas Šophauser. Mane labai stebita. Ir džiaugiuosi, kad mano šalis Prancūzija nedalyvauja šiam reikale. Mane stebina e, ta propagandos arogancija ir propagandos centralizavimas. Jūs tuo užsiimat. Štai peržiūrėjau keletą dalykų labai trumpai. Ukraina, Maidanas, jūs atkuriat istoriją, tačiau faktų nepasakojat. Sirija. Kaip galit pamiršti tą paramą, kurio sulaukė teroristų grupės iš demokratinių valstybių. Net mūsų žvalgybos tarnybos e, tai atskleidė. Ir aš kalbu čia pirmiausia apie savo šalį. Jūs ateinate ir dėstote čia stereotipus, dėstote kažkokias lyčių teorijas, tai ko gero yra jūsų mėgstama teorija, bet aš nesutinku su ją. E, su to nesutinka ir tikinti žmonės, aš esu vienas iš jų. Jūs nesilaikote religijos laisvės principo. Jūs dezinformuojate ir tą instrumentą pristatote kaip demokratijos instrumentą. Aš buvau Europos demokratijos forumo narys. Ten dirbo prieš Berlyno sienų žlugimą opozicijos atstovai, o šiandien kovoju iš naujo. Anksčiau kovojau su komunistais, su sistema, dabar kovoju su jūsų atstovaujama sistema, kur yra baisi propagandinė sistema, nepakenčiama, laimė žmonės atsibunda ir atrodo, nebegalės viskas tęstis taip, kaip tęsiasi iki šiol. Dėkoju. <clears throat> That's all the request we had for the floor, so I can give you. Tiek prašymų pasakyti, dabar galiu Jums skirti keturias minutės e, rezumuoti šią diskusiją. Labai ačiū už daugiausia pozityvius balsus, išskyrus vieną paskutinį. Ir pradėsiu nuo mažumos pozicijos. Sakyčiau, kad Prancūzija iš tikrųjų remia fondą. Ji dar neprisideda prie jo finansavimą, bet ji yra grinoji ES finansuotoja. Taigi, pagal tokiu būdu e, Prancūzija mus finansuoja, ji sėdi mūsų laive, diskutuoja su mumis apie kiekvieną misiją, nustato taip pat e, svarbiausius prioritetus. Ne visai neseniai, prieš savaitę lankiausi Paryžiuje ir išsamei diskutavau Kedorsi, užsienio reikalų ministerijoje, apie mūsų darbą ir pozityvų įnašą. Taigi dėl Prancūzijos aš klausausi Prancūzijos vyriausybės dėl jų pozicijų, dėl mūsų fondo. Tačiau jūsų komentaro aš išklausiau, su jo dauguma aš nesutinku. Dėl Sirijos, kaip paklausė ponas Venta, Mes norime kiek galima daugiau didinti paramą žmonėms gyvenantiems pabėgėlių stovyklose. Kalbama apie milijonus siriečių, sirų, kurie nebando ieškoti prieglaušio Europoje, jie yra netoli savo tevinės ir nori grįžti kaip galima greičiau. Ir tai yra didžiulis potencialas e, ateities dėjams, ateities Sirijai Jie yra palikti vieni, galima padaryti daug daugiau. E, kalbant apie pilietinį švietimą, šiaip švietimą, ypač kai kalbame apie jaunimą, turime atminti, tarkime, 12-metis berniukas prieš 6 metus pabėgo iš Sirijos ir 6 metus gyvena pabėgėlių stovykloje, dabar jam 18 metų. Jo e, mokymasis buvo sutrikdytas labai smarkiai. Kas patrauks šį vaikiną? Kieno atžvilgių jis labiausiai pažeidžiamas? Tai yra klausimas, kurį turime spręsti. Turime rasti daug didesnių priemonių negu vien tik tai EDF. Galime padėti kai kurias programas vykdyti, bet su savo mažu biudžetu negalime tinkamai reaguoti. Tai yra didžiausias e, sprendimo ateičiai rezervuaras ir čia turime investuoti daug daugiau. Ačiū poniai Fotyga už jūsų paramą. Ji labai naudinga. Kaip jūs sakėte, mes bendradarbiavame daugeliu e, klausimų, dėl konkrečių jūsų klausimų, dėl Krymo totorių. Mūsų projektai e, apima ir darbą su jumis, su jais e, tiek Kryme, tiek už jo ribų. Tai yra specifinė niša, kur fondas specializuojasi, dirbdamas priešiškiausioje aplinkoje. Tuo pat metu mes turime e, galimybių viešai to bendravimą skelbti grinai dėl mūsų remiamų žmonių saugumo. Dėl plėtimosi, <clears throat> kaip e, paklausė Tamas Miraš, geografinis e, plėtimasis, aišku, reikalauja daugiau finansavimo. Mes išplėtėme geografinį mastą ir dėja tai ne pagal mūsų biudžeto dėjimo mastą. Biudžeto augimas yra daug mažesnis pagal tam tikrą santykį su geografiniu plėtimusi ir dėja naujose teritorijose mes dar nedirbame pilnu tempu. Kol kas mes analizuojame poreikius, analizuojame pridinius prašymus, bet jau turime projektų ir tose naujose teritorijose be išimčių mes esame galim, gavę finansavimą iš ekstra išvarinių donorų e, Azijoje ir ten galime pradėti dirbti šiek tiek greičiau, skirdami konkrečiai lėšų. Tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus. Jeigu būtų daugiau, mielai jos atsakyčiau taip pat. For... Labai ačiū už Jūsų pasisakymą, už atsakymus į klausimus. Dabar periname prie kito darbo klausimo, bet atrodo, kad mūsų svečias dar neatvyko. Taigi pradžiai pasakyti, kad kitas klausimas bus svarstamas už uždarų durų, tai tik tai nariai ir politinių frakcijų dar, darbuotojai ir sąjungos pareigūnai gali likti salėje, kitus prašau išeiti iš salės, kol laukiame mūsų